rasti. Dešimt tūkstančių piliečių susidomėjo šio formų. Aišku, tas susidomėjimas išsiplėtė ir apima jau ir milijonus piliečių. Ačiū. Penkios frakcijos yra pateikusios pasiūlymus, diskusijas dabar baigėme, balsuosime rytoj e, vidudienį. Ir paskutinis šios dienos darbo atvarkės klausimas yra vienos minutės kalbos pagal e, darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį ir panas Tokėš yra pirmasis kalbėtas. Elnök úr, 91 esztendővel ezelőtt a Wilsoni önrendelkezési elv semmibevételével az érintett. Ačiū pirmininkė. Matome tokią situaciją, kuomet apsips, e, laisvo apsisprendimo principas yra paminamas. Po tiek daug metų dabar aš aišku nenoriu atverti senų žaizdų um, padarytų prieš 90 metų, tačiau aš noriu pasisakyti apgindamas tuos e, vengrus, kurie gyvena e, ne savo šalyje ir ne savo valia. Tikrai nepri, nepriimtina, kad Oliver Baldagy ir daugelis kitų bendrapiliečių neturi, e, nebeturi galimybės naudo, turėti Slovakijos pilietybę, jie yra išvaryti iš savo tėvynės, iš regiono Slovakijoje, už tai, kad pripažįsta Vengrijos tapatybę. Lygiai taip pat neprimtina, kad Transilvanijoje, Rumunijoje, tai yra mūsų tėvynėje, um, tame um, universitete, kuris buvo vengriškas anksčiau, mes nebeturime galimybės vengrų katedrų net steigti. Mes turime turėti galimybę. Uh, Na, naudotis mažumų teisėmis ir šioje, šiose teritorijose, taip pat kaip ir pareikšta 1918 m. Alba Julija pareiškime. Smolkova. Za slovo. Na Slovensku sú ľudia znechutení. Ačiū pirmininkė. Galime tik pasmerkti situacija, kuomet tos jėgos, kurios turi užtikrinti saugumą, iš tikrųjų dirba visiškai ne taip, ministrai visiškai nepajėgus užtikrinti jų tinkamo darbo. Net ministrai ministras pirmininkas turėjo įsikišti toje situacijoje, buvo visiškas žiniasklaidoje skandalas, kuomet buvo pamintos e, žiniasklaidos laisvės. Aš labai tikiuosi, kad e, tas incidentas bus ištirtas kadangi demokratinėje valstybėje tikrai neįmanoma, kad tokia situacija būtų, kuomet yra pasiklausoma asmenų pokalbių. Dėkoju poniai Smolkovai, ponas Buskoj. Ačiū. Norėčiau kalbėti apie santykius tarp ES ir Turkijos. Ypatingai turint omenyje, kad kalbėsime apie šios šalies pažangos ataskaitą. Mano manimu, Turkija daug pažengė į priekį. Aš raginu Turkiją ir toliau dėti visas pastangas, Na ir nepaisant to, kad dar daug ką reiktų tobulinti, vis tiek tikiuosi, kad šios šalies pažangos ataskaita bus pozityvi. Tačiau yra kliučių, kurias stato Turkija, ES Turkijos kelyje. Vizos Turkijos paslaugų teikėjams yra viena iš kliūčių. Tai yra tam tikra netgi atgrasos priemonė, kai tos vizos nėra išduodamos. Uh, Kai kurios valstybės taiko kvotas turkų sunkiasvoriams transporto priemonėms, tai pažeidžia Ankaros protokolą. Aš manau, kad ES irgi turėtų imtis pastangų taip pat, ką, kaip ir Turkija. Ačiū. Dėkoju ponui Bušoj. Pone Maties. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad mes pasiekėme tą etapą, kai kalbame apie krizę, taupimo politiką, kuri veikia tiek daug šalių ir taip vadinamasias struktūrinės reformas. Būtent tokių įvykių akivaizdoje negalime ignoruoti, kad tai daro didelį poveikį socialiniai sanglūdai ne tik toms valstybėms, kurios patiria problemų pietų viduržėmio jūros regione, bet ir kitose ES vietose. Praeitą savaitę Portugalijoje vyko didžiausias bendras streikas, visuotinis streikas ir privačiajame, ir viešajame sektoriuje viskas sustojo. Tačiau pažvelkime, kad ir Junktinėje karalystėje vyksta visuotinis streikas, vienas iš didžiausių per daugelį metų. Žmonės išeina į gatves, kaip tą darė Portugalijoje penktadienį ir Bruselį vyks visuotinis streikas. Tai dar kartą rodo, kad žmonės pasiryžę išeiti į gatves. Tos problemos, problemos, su kuriomis susidurėme, yra vienodos ir bendros. Taigi ir atsakymai turi būti bendri. Ačiū, ponė Matijas. Ponas Paška. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vrcholní predstaviteľa mojej krajiny... Ačiū, mėly kolegos. Dėl vyriausybės priimto sprendimo nemažai medikų profesijos yra įgyvendinama pasinaudojant pri, priversinę darbo jėgą. Žmonės, žmonėms tenka dirbti tokiamis sąlygomis, kad jie negali pasinaudoti darbo e, įstatymais, jie neturi teisės į poilsį į nieką. Tai yra politinių avantūrų pavyzdys, kuomet e, dėl e, kažkokių problemų nukenčia visuomenės nariai. Tai yra piknaudžiavimas e, valdžia. Rytoj gali tapti aukomis mokytojai. Tai, tai, yra, tai negali, būti, negali būti taikomi diktatūros metodai. Ačiū, ponė Paška, ponė Bazesko. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau kalbėti, dar kartą kalbėti apie rumūnų ir bulgarų darbuotojų judumą. Šiandien dalyvaujant Rumunijos darbo ministrui buvo surinktos diskusijos tą temą. Smerkiu tai, kad Niderlandai ir Junktinė karalystė nusprendė pratesti galiojančius apribojimus. Tai tampa jau mums nebepasiekiamas pasiekiamų dalykų, nes taikomi labai griežti kriterijai norintiems gauti leidimą dirbti tose šalise. Rumunų ir bulgarų darbuotojai netgi nebeteikė prašymų. E, vykdoma diskriminacija e, tautybės pagrindu, taip tai pažydžiamos ES sutartys. Tuo tarpu kitos valstybės, Islandija, e, panaikino apribojimus, o tuo tarpu ES narės juos išlaiko. Man įdomu, kaip elgsis ES valstybės per dešimtį gyvybiškai svarbių eurozonai dienų. Európában a római jog óta alapelv a visszamenőleges hatály tilalma. Ačiū. Pirmininkė. Europoje teisės principas yra, kad įstatymai negali galioti atbulinė tvarka, tačiau matome tokios normos pažeidimų. Pavyzdžiui, praeitais metais pensijų įstatymas buvo pakeistas ir tai palėtė 300 tūkstančių žmonių. Dabar vyriausybė E, ketina dar vieną įstatymą pakeisti atbulinę tvarką. Ir tai bus nuostatos pagal naują Vengrijos konstituciją. Aišku, vėlgi socialinės teisės bus varžomos atbulinė tvarka. Aš manau, kad Europos parlamentas ir Europos komisija negali ramiai žiūrėti ir nieko nedaryti, kai yra tokie dalykai. Ačiū, ponai Tabaždį. Norėčiau padėkoti už šią galimybę aptarti tokius svarbius klausimus kaip euro žlugimą padariniai piliečiams, priekybai per sieną, verslui ir taip toliau gali būti tokie baisus, kad net sunku įsivaizduoti. Daugelis piliečių, taip pat ir mano valstybėje, tikrai baiminasi, kas bus su jų ilgametėmis santaupomis. Visa sistema, taip pat ir bankinė, greuna pasitikėjimą ir ypatingai baisu yra eiliniams žmonėms. ES lyderiai turi atkurti piliečių pasitikėjimą veikdami labai ryšiai ryštingai kad būtų galima apsaugoti eurą. Krizė yra daug didesnė nei bet kuri uh, valstybė galėtų įveikti. ES turi veikti. Uh, koordinuotais veiksmais, pasitelkiant ir Ameriką, ir Japoniją ir taip toliau. Aš sveikinu vakarykštį Eurozonos finansų ministrų sprendimą patvirtinti 2,5 uh, eurų lėšą airijai. Dėkuoju ponui Galageriui, ponas Maieris. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastarieji visuotiniai rinkimai Maroke baigėsi tuo, kad daugiau nei 67 procentai pagal oficialią, oficialią statistiką, kiti sako, kad net daugiau žmonių susilaikė balsuodami ir aš manau, kad ES turi atsižvelgti į tai, kad trūksta demokratijos šiame procese kuris vyksta Maroke. Tikiuosi, kad tie skaičiai išprovokuos apmąstymus apie kaiminystės politiką ES. Vasario 20 dieną Marokė žmonės išėjo į gatves ir protestavo prieš režimą. Tikimės, kad tai galiausiai duos rezultatų. Aš manau, kad ES privalo imtis dabar veiksmų ir neturi tapti kolaboratorė su Benali. Uh, Taigi aš kreipiuosi į komisiją, kad daugiau dėmesio būtų skiriama mūsų veiksmams ir santykiams su Maroku. Ačiū. Ponas Nikulesku. Labas vakaras. Norėjau pasisakyti, kad galėčiau pasveikinti Baltijos posėdžio 30-osios sesijos e, deklaraciją. Renginys vyko Estijoje. Europos parlamentas paremė šią rezoliuciją ir aš esu įsitikinęs, kad visi rytų Euro, visos rytų Europos partnerystės valstybės pritars e, šiam e, dokumentui. Jos gauna mažiausiai. Nes ūkis gaus mažiausias išmokas. Taigi ES turi sukurti tinkamą išmokų sistemą, tiesiog ne išmokų sistemą žemės ūkio srityje, kad tiesioginės tiesiog išmokos būtų skirstomos taip, kad nebūtų daromas skirtumas tarp aukščiausio ir mažiausio lygmens. Turime galvoti apie 14-15 metus. Ačiū. Vielen Dank, Herr Kollege Nikolescu. Ačiū, ponė Nikolesku. Pane Plump, jos nėra salėje. Pane Prendergas. Praėjusį penktadienį uh, žymėjome kovos su smurtu prieš moteris e, dieną. Ir ta proga Airijoje buvo surinkta kampanija siekiant užtikrinti moterų saugumą. Kiekvieną dieną moteris Europoje prievartaujamos, mušamos, tai daro jų vyrai ir partneriai. Ir vis daugiau moterų tampa tokio nusikalstamumo aukomis. Daugybė airijos moterų yra patyrę smurtą savo gyvenime tai e, nukenčia ne tik moteris, bet ir vaikai. Praėjusiais metais užfiksuota 1600 vai, e, vai, piknaudžiavimo vaikais atveju. Padėtis prastėja, e, vis aštrėjant ekonominiam nuosmukiui, moteris ieško prieglopšio moterų prieglaudose, tačiau kai kurios iš jų uždaromos. Kreipiuosi į tarybą ir komisiją ir skatinu kovoti su smurtu nukreiptu prieš moteris, tačiau tuo pat metu negalime e, visko uždarinėti dėl taupimo priemonių. Ačiū toliau, ponė Figureido. Ačiū, pirmininkė. E, po 24 lakryčio įvykusio bendrojo streiko Portugalijoje daugelis žmonių išgirdo, e, išklo, atsiliepė į profsąjungų raginimą ir e, išėjo protestuoti dėl e, dabar Portugalijos parlamente vykstančio biudžeto svarstymo. E, bendrai yra pažydinėjamos darbuotojų teisės, tai yra mažinamos išmokos, mažinamos atostogos, o darbo savaitė pratesiama dviem su pusę valandos. Taip pat mažinamos sveikatos apsaugos paslaugos turime kovoti su tokia praktika ir Portugalija turi grįžti į teisingą kelią ir užtikrinti, kad socialinis teisingumas ir nacionalinis suverenumas bus apginti. Kitas nu, numatomo akcijų diena yra kita savaitė. Ačiū, ponė Figereido. Toliau. Ačiū pirmininkė. Jūs puikiai žinote visus klausimus susijusius su priklausomybė nuo energijos šaltinio 83 procentai naftos. A, Anglies yra labai daug naudojama energijai išgauti, ja, taip pat dujų ir jeigu žiūrėtumėm pajėgumų šioje srityje, vienintelis variantas, kaip sustiprinti mūsų pajėgumus, tai yra padidinti importą iš kitų šalių, tačiau reikia galvoti apie aplinkosauginius standartus ir, pavyzdžiui, dėl savo energijos strategijoje iki 2020 e, metų e, komisija galvoja apie subsidijas anglės e, sektoriui. Reikia galvoti apie tai, kai, kur reikės perkelti darbuotojus e, iš šio sektoriaus ir taip toliau. Energetikos sektorius yra labai svarbus, ypač kai galvojame apie dabartinę krizę. Ar mes ką nors padarysime, nes jeigu dabar nieko nepadarysime, tai už tai teks mokėti vėliau. Ačiū, ponai Diezdemera. Pane Tikau. România este stat național, suveran și independent. Ačiū. Rumunija yra nacionalinė, tautinė valstybė, vieninga, nedaloma. Aš labai didžiuojuosi, kad esu Rumunijos pilietė ir sveikinu visus rumūnus su nacionalinė švente. Vakar įvyko konferencija dėl transeuropinių tinklų. Kalbėjome apie įvairius klausimus ir priemonę Connecting Europe. Atsižvelgiant į tai, kad yra skirtingas transporto infrastruktūros išplėtojimo lygmuo, reikia pasirūpinti, kad valstybės narės, kurios turi daug pramonių e, metropolijų, kad jos turėtų galimybę dalyvauti TNT projektuose ir už pavyzdžiui, Galats Breina Matinž e, pramoninis klasteris turėtų tapti labai svarbiu centru, reikia su, sujungti uh, kelią per Dunojų iki Konstancos ir užtikrinti, kad ten būtų daugia modalinis centras, uh, kad galėtumėm turėti jungti su Ukraina ir Moldova. Ir kad transeuropiniai tinklai būtų sujungti su ES kaiminėmis valstybėmis. Čia ponas Merfis. Pone pirmininkė, Davidas Cameronas šiandieninę viešo sektoriaus streiką apibūdino kaip, kaip prakeikimą. Milijonieriai bando išnaudoti dar, darbuotojus. 2 milijonai e, Šiaurės Airijoje, Škotijoje, Airijoje išėjo į gatves, bandydami parodyti, kad nepritarė aptaupimo politikai. Šiandien Belfaste 10 tūkstančių žmonių dalyvavo streike, demonstracijoje, jų informacija labai aiški. Pakaks. Jie negali daugiau mokėti, negali dirbti ilgiau, mažesnės pensijas gauti, daugiau mokesčių mokėti už atlyginimus ir dirbti prastesnėmis sąlygomis ir vieš, vieš, viešojo sektoriaus paslaugos negali daugiau prastėti. Socialistai teigia, kad mes esame parklubdyti ant kelių, dabar mums reikia atsistoti. Uh, turime pradėti veiksmus ir, ir numatyti e, tolesnius, tolesnės streiko datas, kad būtų įtrauktas ir privatus sektorius. Čia ponas Mesaros. Ačiū. 2004 metais 10 Europo, valstybių įstojo į Europos Sąjungą Jos tikėjosi, kad gyvens ES be sienų. Dėl to neprimtina, kad šiandien vienoje ES valstybėje narėje piliečiai, piliečiams nesuteikia, nesuteikiama galimybė naudoti savo teisėmis. Tai vyksta Slovakijoje. Egzistuoja tam tikros nacionalinės taisyklės, kurios numato prevenciją, tačiau yra ignoruojamos ir nacionalinės taisyklės, ir ES taisyklės. Slovakijoje, jeigu turi galimybę pasirinkti e, pilietybę, tu tą ir padarai. Tokia yra teisė ir mes tikimės, kad tai nebus e, žaidimas gale ir valdžia. Ačiū, ponė Mesaros. Alveš. Ačiū ta krizė, kurią išgyvena ES, paveikė visas valstybės narės ir pasiekė neįtikėtinus mastus. Mes manome, kad tą sukėlė finansinės rinkos, jų nesugebėjimas užtikrinti finansavimą smulkioms sudinėms įmonėms. Dėl to išaugo nedarbas ES. Čia reikia imtis veiksmų, kuo galima greičiau. Reikalinga biudžetinė drausmė be jokios abejonės reikalingas geresnis ekonominis valdymas, tačiau tos sąlygos e, nėra pakankamos per trumpą laikotarpį tam, kad būtų galima kovoti su tendencijomis įsivyravusiomis Europos Sąjungoje. Turime kurti darbo vietas ir kontroliuoti skolos situaciją, taip pat e, užtikrinti galimybę skolintis verslininkams. Uh, reikalinga intervencija. Ta turėtų padaryti Europos centrinis bankas. Ačiū, ponė Alveš. Pone Bauer. Ačiū. Pilietybės klausimas pagal subsidiarumo principą E, priskirtinas valstybių narių kompetencijai. Todėl tai, tai, taip reikia reaguoti į Vengrijos pilietybės įstatymo pakeitimus ir Slovakija nusprendė sureaguoti, nes tai būtų pasikesinimas į vengrų gyvenančių Slovakijoje teisės. Vengrų piliečiai gyvenantys Slovakijoje praranda savo teises, pilietybę, tapatybės dokumentus, vairuotojo pažymėjimus. Ir todėl bet, jie nebetenka teisų ir tapatybės savo gimtinėje. Tai e, reiškia, kad jų judumas bus apribotas ir iškyla klausimas, kokiu mastu absurdiškos tokios rušies priemonės atitinka asmens laisvės aspektus. Ačiū. Toliau ponia, š... ponia Šabu. Vă mulțumesc. Prin noua lege a sănătății, guvernul... Ačiū pirmininkė. Pagal naująjį sveikatos apsaugos įstatymą Rumunijos vyriausybė siekia privatizuoti ligoninės visoje sveikatos apsaugos sistemoje tai mirties nuosprendis milijonams. Sveikatos apsaugos sistema turėtų gelbėti gyvybės, o ne duoti pelno. 46 procentai Rumunijos žmonių gyvena kaimo vietovėse, kuriuose, tik, kuriuose dirba tik 9 procentai visų gydytojų. Kaimo vietovių gyventojai neturi galimybės naudoti specializuotomis E, medicinėmis paslaugomis ir pastaraisiais metais nemažai ligoninių užsidarė. Iš esmės, Rumunijos vyriausybė atima iš milijonų žmonių galimybę naudotis sveikatos pasl apsaugos paslaugomis. Rumunai yra neturtingi ir tai reiškia, kad 15 milijonų šalies gyventojų negalės e, sauliaisti sveikatos apsaugos paslaugų. Ačiū ponė Šabu, ponas Lūhan. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, neseniai pradėjau e, vykdyti informacijos kampaniją dėl ES lėšų įsisavinimo ir kaip tai vyksta regionų ir vietos valdžios lygmenių verslo srityje. Daugelis žino apie galimybės parengti projektus ir gauti negražinamas subsidijas, tačiau nedaugelis žino, kaip konkrečiai kokia konkreti procedūra turi būti vykdyta. Dažnai trūksta lėš indėlio iš, be, iš kitos pusės, kuri taip pat turi finansuoti. Ir šiuo metu ES lėšos gali būti ypač naudingos, tačiau pa, labiausiai pasitaikanti priežastis, kodėl lėšų įsisavinimas yra žemas, tai biurokratija, kuri prasideda nuo komisijos iki pat e, galutinio lėšų gavimo etapo. Todėl reikalauju, kad Europos komisija parengtų su paprastesnės, lengviau suprantamas taisyklės draugės su Europos parlamentu, kad galima būtų lengviau gauti lėšas iš tų fondų. Ačiū, pana Luhan. Köszönöm a szót, elnök úr. Panegal. Bentő jelenségre szeretném felhívni a parlament, illetve a bizottság figyelmét, amit itt már... Ačiū, pirmininkė, noriu atkreipti jūsų dėmesį ypatingą reiškinį, kurį jau pristatė keli kolegos. Tai yra absurdiška situacija. Parlamentas ir komisija turi būti informuoti šiuo klausimu. Slovakijos pilietis valdogy prarado Slovakijos pilietybę, kadangi jis turi kitos dar ES valstybės narės Vengrijos pilietybę. Taigi, Slovakijos valdžios akimis, bet tai, kad turi kitos ES valstybės narės pilietybę, yra visiškai nereikalingas dalykas ir e, piliečiai, kurie gyvena e, Slovakijoje, nes ten yra gimę, gali sudurti su tokia situacija, kuomet jų teisės bus pažeidžiamas. Tai yra ES teisės aktų pažeidimas ir tai yra Slovakijos konstitucijos pažeidimas taip pat, kadangi Slovakijos konstitucijoje yra pasakyta, kad bet kas, kas nori, gali gauti Slovakijos pilietybę. Tai taip pat pažeidžia ir Vengrijos teisės aktus. Gal pels. Ačiū pirmininkė. Manau, kad reitingavimo agentūros neturi sąžinės. Ir manau, kad bendrai šioje srityje trūksta patyrimo ir išmanimo. Reitingavimo agentūros nesiremia mokslu, kuomet parengia įvertinimus. Jos žiūri į nuotaikas rinkoje. Tačiau tai nėra tikslus, tiksliai mokslai. Tačiau tie įvertinimai gali lemti milijardus eurų nuostolių. Taigi mums reikia Europos reitingavimo agentūrų, kad galėtume apginti Europos interesus. Jeigu atskiros valstybės turi būti įvardintos dėl kažkokių tai problemų, aš manau, kad turime ir mes turime e, turėti galimybę kažką padaryti. Aš į komisarus taip pat kreipiuosi. Šogar. Ačiū pirmininkė. Slovakijos įstatymai buvo pakeisti ir dabar yra taip nustatyta, kad Slovakijos pilietis, kuris turi kitos ES valstybės narės pilietybę, praranda teisę į Slovakijos pilietybę. Jūs jau girdėjote a, apie tai, tačiau aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną konkretų a, Slovakijos pilietį, tai yra Oliver Boldogi E, iš kurio prieš jo valią yra atimta Slovakijos pilietybė. Panašu, kad vyriausybė nori diskriminuoti tos Slovakijos piliečius, kurie turi um, kitos valstybės pilietybę. Europos Sąjunga turėtų greuti sienas tarp valstybių narių. O št, ir mes, aišku, norime išvengti kylančios įtampos tarp dviejų valstybių narių. Taigi mes turime rasti šios problemos sprendimą Slovakijoje, galbūt ir kitose valstybėse narėse. Ačiū. Dabar vienos minutės pasisakymus baigėme. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo ir klausėsi. Noriu padėkoti komisarui daly taip pat. Baigiame šį darbo atvarkės punktą. Sesiją nutraukėme iki rytoj, gruodžio pirmos dienos 8.30.